Can I ask those who are not members of the Employment Committee to leave the room because now we will proceed with... Dabar prašyčiau employee... Uh, Tuos, kurie nedalyvauja posėdį, prašyčiau palikti posėdžių salę, turėtų likti tik MPL komiteto nariai. Then we proceed with the voting uh, for employment. Balsuosime toliau balsuosime dėl to. Laiško formą pateiktų nuomonių dėl AGF e paraiškų tvirtinimo. Kastilijos ir Leon atveju šiuo atveju parengtas pranešimas. Kas už? Balsuojame elektroniniu būdu, sako pirmininkė, tiesą sakant. Ar visi spėjom balsuoti dėl šio laiško formų pateiktų nuomonių? Pone Pek, jūs taip pat turite šansą dėl to balsuoti. 42 kolegos balsavo už, 4 prieš. Taigi, balsavome dėl ES veikimo sutarties ir keletų aktų, kuris nuotis reguliavimo procedūrų sutikrinimu. Balsuojame dabar, kolegos, elektroniniu būdu. Ir baigiame balsuoti. 38 balsavo už, 7 prieš. O dabar pereinam prie Tomas Meceriš pranešimo projekto. balsuosime dėl bendrų taisyklių Europos statistikos domenims dėl turi sąrašą. Pradedame nuo 8 kompromiso, kas, prie A kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. BA kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. BB kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Atleiskit, sako pirmininkė, nemačiau. Gal dar kartelį pakartokim dėl BB kompromiso balsavimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Turime pasitikrinti. Balsuojame dėl BB kompromiso elektroniškai. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Kompromisas C. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. D kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 58 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. E kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. F kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas G kas už, prieš susilaikė patvirtinta. H kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. I kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, J kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. K kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 245 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. 246 už, prieš susilaikė, pasitikrinkime dėl 246. Baigime balsuoti. Atmesta. 247, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Norite pasitikrinti 247, tikrinkimės. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Atleiskite, ponė Pirinskė, bet jau taip. 248, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 249 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 200. Jūs norite pasiekti ne 249 kolegos, taip? Balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. 250, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 251, kas už, prieš, susilaikė. Turime pasitikrinti dėl šio pakeitimo. Dėl 251. Pradedam balsuoti ir baigiame. Atmesta. 252, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. L kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 254 už, prieš, susilaikė, atmesta. M kompromisas, kas už, prieš, Kas prieš susilaikė patvirtinta. 260. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 261 už, prieš susilaikė patvirtinta. 262 už, prieš susilaikė patvirtinta. Priedai dabar. Daug kas čia atkrenta, sako pirmininkė. Keliaujame 23 puslapį ir randame pakeitimą 296, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 298, už, prieš, susilaikė, atmesta. 299. 104 kartu su 299 kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl šio taip pat. Dėl šių abiejų kartų 104 ir 299 balsuokime. Ir baigiam balsuoti. Atmesta. 300 pakeitimas kartu su 105. Kas už? prieš, susilaikė atmesta. Norite pasitikrinti. Balsuojame dėl 300 ir 105, dabar baigėme balsuoti. Atmesta. 106 pakeitimas kartu su 301 dabar, kas už, prieš, susilaikė, atmesta Regisi atmesta. 302. Atleiskite, sako pirmininkė. 303. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Pasitikrinkim. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Atmesta, sako pirmininkė. 304. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkim dėl 304. Ir štai baigiame balsuoti. 107. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Pirmasis pakeitimas, socialdemokratų žodinių pakeitimų, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. N kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas O. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. R kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas už? Reaguokite, kolegos. <laughs> Dėl kompromiso ar kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. P kompromisas. Kas už? Kas prieš? susilaikė patvirtinta. Šeštas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Q kompromisas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. S kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ir 120 pakeitimas dabar kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 121 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 122 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. T kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. U kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. V kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar keliaujam prie 132 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime dėl 132. balsuoti. Patvirtinta. Didelė balsų persvara. E, dvigubos V kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. X kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 100. Tiksliau, Y kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 143 pakeitimas. Ne, sako pirmininkas, 15 pakeitimas kartu su 144 pakeitimu, nes jie identiški. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 143 atkrenta. Z kompromisas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 16 pakeitimas dabar. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas AA, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau. AB kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. AF kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 153 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 154 už, prieš, susilaikė, patvirtinta patvirtinta. AC kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 157 buvo atsimtas, dabar 158, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. AD kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 162 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas AE Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 30 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 167 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 168 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 34. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 169. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. Ir tai reiškia, kad dabar turime balsuoti dėl viso pranešimo projekto su pakeitimais. The vote is open. Pradedame balsuoti. Baigiame. 41 kolega balsavo už, 4 prieš. Dėkojame pranešėjui. Kai dėl darybų įgaliojimų turime balsuoti taip pat dėl šio klausimo. Pradėkime balsavimą, kolegos. Ir baigiame. Balsavote, suteikdami galiojimus dėrybų komandai ir patvirtinote pranešimą. Dėkoju Jums. Dabar kitas klausimas. Moterio ekonominis įgaliojimas ES privačiajame ir viešajame sektoriuje. D kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikė? Patvirtinta. E kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė? Patvirtinta. 33 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė? Patvirtinta. Tikrinamės dėl 33. Pradėkim balsuoti ir baigiame. Atmesta. F kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Keturiasdešimt šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta patvirtinta 47 už, prieš susilaikė patvirtinta 48 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 48. Pradėkime ir jau baigime balsuoti. Atmet tą vienu balso persvarą. Kompromisas giekas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 51 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 49. Tiksliau 52 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 52. Pradėkime balsuoti ir baigiame. Atmesta. 3 balsų persvara. 53 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 54 už, prieš susilaikė atmesta, 56 kas už, prieš susilaikė susilaikė, tikrinamės dėl 56. E, pradedam balsuoti, baigiame. Patvirtinta 44 balsavus už. Atrodė, kad visi balsavo vieningai, bet na, toks įspūdis šiek tiek klaidingas buvo susidaręs žiūrint. H už, prieš susilaikė patvirtinta, 55, 65 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta, J kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, I kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, 69 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta, 72 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta, Atleiskite, sako pirmininkė, atkrenta šis pakeitimas. Todėl 75 dabar pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ką, kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. M kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar kompromisas L, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Norite pasitikrinti dėl L kompromiso, gerai? Dabar baigėme balsuoti. Patvirtinta. 20 kolegams balsavus už. 91 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 94 kas už, prieš. Dėl 94 norite pastikrinti. Balsuokim dar kartą už, prieš susilaikė atmestą. O kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. N kompromisas kas už, prieš. Gal dar kartą. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 105 pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. 106. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. 109. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. P kompromisas kas už, prieš, susilaikė. Komplikuota truputėlį. Pabandykim dar kartą. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Tikrinamės dėl kompromiso P. Balsuokime. Ir baigiame. Patvirtinta. Dešimties balsų persvara. 118 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 120 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 121 už. Prieš susilaikė patvirtinta. Q kompromisas už prieš, susilaikė, patvirtinta. S kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 134 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 136 su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė socialdemokratų frakcija, kas už, prieš, Dar kartelį. Kas už? Prieš. Tikrinkimės. Pradėkim balsuoti. Ir štai baigėme balsavimą. Patvirtinta. 30 kolegų balsavus už. 137 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 138 už, prieš susilaikė patvirtinta. 139, kas pirmoji dalis to šio pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. Pasitikriname dėl 130 pakeitimo antros dalies. Pradedame balsuoti ir baigiame. Mano 12 ar 32. Toks buvo balsų santykis, jeigu jums tai tinka, kolegos. Na, dar kartą bandykim, nes atrodo techninių sunkumų iškyla. Įvyko kažkas nesuvokiamai paslaptingo, sako pirmininkė. Dėl antros dalies balsuojam. 130 pakeitimas antroji dalis. Pradedam. Ir baigiam balsuoti. Na štai, atmesta. 32 kolegos balsavo prieš. Dabar. 141 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 135 dabar. 142, ar ne, dėl tokio turėtume balsuoti. Norite pasitikrinti dėl 141. Gerai, kolegos, tikrinamės dėl 141. Pradedam. Baigiame dėl 141 pakeitimo balsavimo. Dešimties balsų persvara atmesta. Vienas, e, keturi, penki, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 194, 142 e, e, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 143 už, prieš, susilaiko, atrodo, kad atmesta. 144 už. Norim pasitikrinti dėl 143. E, Taip? Ar niekas nenori pasitikrinti? Norit? Pasitikrinkime dėl 143. Pradedame. Balsuoti pradedame dėl 143 ir balsuoti baigiame. Atmesta. Trijų balsų persvara. 147 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras pakeitimas, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. B kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. A kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. C kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 16 už prieš susilaiko patvirtinta. 20 už prieš susilaiko patvirtinta. 21 už prieš susilaiko patvirtinta. 23 už prieš susilaiko patvirtinta. Tuomet Balsuojame dėl visos nuomonės projekto. Vardinis balsavimas. Balsavimas e, baigiamas. Trisdešimt penki už, keturi prieš trys susilaiko, dėkojame pranešėjai atmesta, nei Gonzalės Penijas. Dabar kitas pranešimas ES jaunimo garantijų iniciatyvų išlaidų kontrolė ir ekonominio veiksmingumo stebėsena. Pradedame nuo e, į kompromiso, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. O kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. B kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. A, e, atmesta. Dėl aštuntojo turime pastikrinti, nes neaišku. Pradedame. Balsuoti baigiame. 28 už 8 pakeitimą balsavo. Atsiprašau, sako pirmininkė. Devintas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. J kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. K kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 19 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. L kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 22 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtinta. Pasitikrinsime dėl 22 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsuoti baigiame. Atmesta vieno balso persvara. 23 už prieš susilaiko patvirtinta N kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta 25 už prieš susilaiko pasitikrinkime 25 pakeitimo pradedame baigiame patvirtinta 20 8 balsų persvara. C kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 38 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 41 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 41 pakeitimo. Pradedame. Baigiame. Atmesta vieno balso persvara. 44 už prieš susilaiko patvirtinta. 45 už prieš susilaiko patvirtinta. 43 atkrenta. P kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 49 už prieš susilaiko patvirtinta, D kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. M kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Ir jeigu sutiktumėte, 37 e, pakeitimas su žodiniu pakeitimu. O jeigu ne, jeigu ne 37 atkrenta, o jeigu taip, tuomet balsuosime dėl 37 jo kartu su žodiniu pakeitimu. Ar, ar mes balsuojam? Pone Žitnanska, aš priešinusi žodiniam pakeitimui. Trys pasipriešinę nariai gali užblokuoti balsavimą dėl žodinio pakeitimo. Tai reiškia, kad mes nebalsuosime dėl jo. 37, e, 37 e, žodinis pakeitimas atkrenta, pasiūlytas e, socialdemokratų. Viskas atkrenta. Jūs puikiai žinote vidaus darbo taisyklės, dabar 63 pakeitimas už prieš susilaiko priimta, 65 už, prieš, susilaiko, patvirtinta, E kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 73 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. R kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. F kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. O kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 92 pakeitimas už prieš Pasitikrinkime dėl 92 pakeitimo. Pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 23 už. S kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. G kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 105 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šimtas šeštas atkrenta, tad H kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šimtas aštuonioliktas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 60 atkrenta, 119 už, prieš, susilaiko patvirtinta, 42 už, prieš, susilaiko patvirtinta, 121 už, prieš, susilaiko patvirtinta, 123 už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dabar dėl visos nuomonės projekto pakeitimais. Na, balsuosime dabar dėl visos nuomonės su pakeitimais. Ačiū labai. Balsuoti baigiame. 36 balsais už, keturiems prieš ir dviem susilaikius pranešimas tvirtinamas.